pasisakymai bus paskelbti su šio posėdžio protokolu. Dabar pereikime prie darbo atvarkės pakeitimų. Ponas ir ponai, prieš perinant prie skirų darbo atvarkės klausimų norėčiau plenariniam posėdžiui e, paskelbti trumpą procedūrinį pareiškimą, e, pranešimą ir jūsų paprašyti kai ko susijusio su šiais procedūriniais pakeitimais. Šia kalba eina apie kolegos Grobarčiuko pakeit, pat, pranešimą dėl energetikos sąjungos, tai yra pranešimas savo iniciatyva. Ir šis pranešimas, jo projektas sulaukė daugiau nei 200 prašymų dėl balsavimo atskirai arba dalimis daugiau nei 200 prašymų sulaukė. ENF frakcija pateikė didžiąją dalį pakeitimų pasiūlymų ir aš paprašiau šios frakcijos atstovų, ar iš tiesų e, reikėtų teikti visus šios pakeitimus, nes priešingų atveju aš būčiau atmetęs šį prašymą ir būčiau gražinęs prašymą svarstyti atgal į komitetą. Laimiai frakcija mano minėta atsijėmė kai kurios pakeitimus, todėl dabar turime 59 pakeitimus, tačiau vis dar 40 prašymų turime dėl balsavimo atskirai ir 44 e, dėl balsavimo dalimis. Mūsų vertinimu antradienį balsavimas dėl šio pranešimo turėtų užtrukti 44 minutės. Iš valandos 10 e, minučių mums būtų, tai yra, bal, anks, šiaip balsavimas dėl šio pranešimo būtų trūkęs daugiau nei valandą. Kiekvieną plenarinę sesiją jūs mane kritikuojate, kad balsavimai per ilgai užtrunka, jūs esate teisūs, todėl prašau jūsų dar kartą intensyviai pagalvoti, ar kiekvienas balsavimas dalimis ir atskirai iš tiesų yra reikalingas, ar kiekvienas vardinis balsavimas taip pat yra reikalingas. Jeigu pakeistumėte savo nuomonę, tai patys savo palengvintumėte darbą. Taigi, nepaisant to, kad kvormo palaikymo nebuvo, aš atsisakiau gražinti svarstyti šį pranešimą į komitetą. Tačiau jeigu ateityje pranešimo savo iniciatyva bus teikiama keli šimtai pakeitimų, aš dar kartą prašysiu komitetų svarstyti dar kartą tiek daug e, tokį didelį pakeitimų skaičių, nes priešingų atveju labai ilgai užtruktų balsavimai plenarinėme postėje. Perkime prie šios savaitės darbo atvarkės, niekas nepateikė pakeitimų pasiūlymų. Prašau, kolegai, žodžiu. Ar galėčiau replikuoti dėl jūsų pasisakymų, dėl didelio skaičiaus pakeitimų, dėl energetikos sąjungos. Galiu tik pasakyti, kad mes ištisas valandas penkiose grupėse stengiamės parengti kompromisinius pakeitimus ir paskutinį, paskutinį momentu NF frakcija pateikė 50-40 e, pakeitimų ir e, pasiūlymų dėl balsavimo dalimis ir atskirai, ir jeigu mes leisime kad kiekvieną kartą e, tokie pranešimai būtų gražinami komitetams svarstyti, tai praktiškai reikš galimybę šiai frakcijai mums šantažuoti, mūsų šantažuoti. Todėl mums reikia pagalvoti apie kažkokią strategiją, kuri užkirstų tam kelią. Pone Turmesi, žinote, kad e, aš nesu labai artimas vienai frakcijos atstovams ir atvirkščiai, todėl tai, ką jūs dabar sakote, yra bendro pobūdžio pastaba ir aš manau, kad e, tokia taktika, kurią dabar panaudoja na e frakcija, kartais e, naudojama ir kitų frakcijų ir dabar nenorėčiau aš pradėti ginti N frakcijos, tačiau tokiamis priemonėmis naudojasi ir kitos <coughs> frakcijos kartais ir kad mums reikalinga tinkama strategija Tai aš jau norėjau apie tai užsiminti savo kalboje, todėl kad plenarinių posėdžių darbas turi vykti veiksmingiau, ponia Kapil. Kalbant apie asmeninius jausmus ir polinkius, aš šiandien noriu diskutuoti, mes sumažinome pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis ir atskirai skaičių e, ir, ir Mes dėsime pastangas ir toliau e, šį skaičių dėl balsavimo dalimis ir atskirai mažinti. Ačiū, pan pirmininkė, kad atsižvelgėte į mūsų poziciją. Ačiū, ar dar kas nors nori kalbėti. Ne, tuomet šios savaitės darbo atvarkė yra patvirtinta. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra diskusija bendroji dėl ką tik minėto pono Grobarčiko pranešimo. Europos e, energetikos sąjungos kūrimas ir pono Eriksono pranešimas dėl Europos elektros energijos tinklų atitikties reikalavimų iki 20 metų užtikrinimo. Dabar pirmiausia